Majestät, im Namen Jūsų didenybė visų Europos parlamento narių vardu noriu Jūs nuoširdžiai pasveikinti atvykus į Strasbūrą. Mums didžiulė garbė nebejotinai susitikti su Jumis trečią kartą Europos parlamente. Tokiu būdu Jūs parodote mūsų atžvilgių savo draugystę, pasitikėjimą, jūsų didenybę. Prieš daugiau nei metus prasidėjo viltingi arabų pavasario įvykiai demokratijos, socialinio teisingumo, teisinės valstybės, žodžio laisvės siekiai. Dar kartą pasitvirtino kaip universalus jūs, jūsų didenybė priešingai nei kiti išmintingai nusprendėte atsižvelgti į Jordanų, Jordanijos tautos siekius vykdyti ekonominės politinės reformas. Mes, Europos tautų atstovai, norime e, Jordanijos tautai būti partneriais ir draugais šiuo permainų laikotarpiu norime pareikšti jums savo paramą vykdant tiek plataus masto ekonominės reformas, tiek plataus masto politinius pokyčius. 2011 metų birželio 12 dieną jūs pasisakėte už parlamento rinkimų surengimą, kuriuose dalyvautų aktyvios e, e, ir e, žmonėms atstovaujančios politinės partijos, iš kurių būtų sudaryta pagal daugumos principą ir santyki šalies vyriausybė. Teigiamai vertiname tą aplinkybę, kad jūs taip akivaizdžiai laikotės demokratinės valstybės principų. Tokiu būdu jūs sugebėsite e, kovoti su nusivylimu, ekstremizmu ir smurtu bei prievarta. Jūsų sprendimas, aišku, sužadino didelius lūkesčius ir viltis jūsų tautoje. Norime pareikšti jums savo e, paramą šiame nelengvame darbe, tam, kad galėtumėte sėkmingai užbaigti pradėtas reformas. Europoje Jordanija yra šalis, kuriai jaučiame didelį draugiškumą. Jūsų asmeninės pastangos, ypač per pastarąsias savaitės, siekti sutarimo ir tarpininkauti, sprendžiant konfliktą tarp Izraelio ir Palestinos, vėl gražinti abi šalis prie darybų stalo dar kartą patvirtino, kad jūs esate mūsų sąjungininkas kovojant už diplomatiją, demokratiją, taiką bei laisvę. Jūsų didenybė, džiaugiamės galėdami išklausyti jūsų kalbos. Pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai, ačiū Jums visiems už Jūsų šiltus sveikinimo žodžius. Ryšiai tarp Jordanijos ir Europos yra tvirti kaip uola. Mūsų abiejų šalių, visų šalių interesai yra susiję su stabilia kaiminystė ir mes visi tikime, kad tokia kaiminystė ir turėtų būti kad tokios kaimynystės nusipelno mūsų žmonės, kad ji būtų grįsta laisvę, žmogaus orumu e, ir judėtų į priekį vedama mm, taikos ir pažangos. Kalbant apie mūsų kaiminystę ir ateitį, matome, kad Arabijos pasaul, arabų pasaulyje prasideda ilgas kelias, kuris nesibaigs nei per vieną sezoną, nei per metus. Mūsų visuomenės e, susiduria su iššūkiu pereiti nuo protestų į, prie programų, nuo kritikos prie nacionalinių strategijų. Įvairios šalios, šalis pasirinks įvairius kelius. Kai kuriuose šalise diskusijos ir konsensusai jau pasiekti. Kitur matome susiskaldimą, reakci, įvairias reakcijas priešiškas, kurios pakursto nestabilumą ir smurtą, kuris kenkia visam regionui. Taip pat yra įvairių išorės žaidėjų, kurie nori pasinaudoti šitą situaciją. Pavojai ir neiškumas yra tikras Tačiau aš kalbu milijonų vardu, kai sakau, kad arabų pasaulis atsibudo ir yra pasiruošęs nugalėti visus iššūkius. Teigiami ženklai jau matomi tų, kas nori juos matyti. Viso regiono žmonės jau dešimtmetį ir dar ilgiau savęs klausė, įvairių klausimų puoselėjo viltis ir siekė prasmingų reformų, taip pat norėjo daugiau galių suteikti pilietiniai visuomeniai, ypač moteriams ir jaunimui. Įvairūs įveikiai taip pat prisidėjo prie pokyčių. Pasaulio krizė, maisto ekonominė krizė paveikė mūsų šalis šeimos, kurios viską paukoja, kad iš, suteiktų savo vaikam išsilavinimą, matė, kaip jų vaikai nu, baigia mokyklas, turėdami dirbti darbus, tačiau tų darbų nėra. Šiandieną mano regione yra daugiau, didžiausias jaunimo nedarbas. Kai kas šią kartą vadina laukiančią kartą. Ji ją sudaro šimtai milijonų, tai yra didžiausia, didžiausias jaunimo skaičius per visą istoriją. Žinau, kad Europoje taip pat rūpinamasi jaunimo reikalais. Mūsų regionuose demografinė situacija skirtinga, tačiau e, vienu aspektu jie yra panašus. Šiandienos jaunimas reiškia šimtaprocentinę mūsų ateitį ir negalime savo leisti, kad šie jauni piliečiai lauktų veltui. Tokia realybė yra grįstas Jordanijos požiūris į arabų pavasarį. Mes jį priemėme kaip galimybę nugalėti kliūtis, kurios anksčiau lėtino vykdomas reformas. Praėjusiais metais ėmėmės E, žingsnių e, pradėti tarptautinį dialogą, siekti konsensuso ir užtikrinti tarptautinius veiksmus. Ir visa tai mus privertė peržiūrėti konstituciją. Praėjusiais metais nacionalinio komiteto rekomendacijomis buvo pakeistas trečdalis šio dokumento. Naujos konstitucinės nuostatos platesnė politinis atstovavimas, taip pat didesnis galių atskirimas. Taip pat nauji įstatymai dėl politinių partijų, savivaldybės ir nacionalinių rinkimų. Taip pat teisės aktai skirti reglamentuoti naujo konstitucinio teismo darbą ir nepriklausomą rinkimų komisiją. Kitas žingsnis - savivaldybių ir parlamento rinkimai. Tai padės, padės užtikrinti politinės reformos procesą. Aš raginu vyriausybę ir parlamentą laikytis sutarto tvarkaraščio ir užbaigti renkti visus numatytus teisės aktus kaip galima greičiau, nepaukojant šio proceso įtraukiančios prigimties. Tik mes, visi Jordanijos gyventojai, galime sukurti Jordanijos ateitį ir privalome tai padaryti taip, kad mūsų šalis ir toliau, ir toliau liktų saugi, nepaisant neramumų regione, nepaisant ekonominių iššūkių, nepaisant krizių. Ir tam reikia konsensusų paremtų reformų, struktūrinių, išsamių pokyčių, politinių, teisinių ir socialinių pokyčių, e, kurie, kuriuose taip pat būtų atsižvelgiama į mūsų piliečių teisės ir laisvės. Šio proceso metu pro, Jordanija gali sukurti regioninį modelį, skirtą taikai ir demokratizacijai. Esu įsitikinęs, kad 2012 bus tie metai, kai įvyks svarbiausios politinės reformos Jordanijoje. Tarp svarbiausių veiksmų yra e, solidžios politinės partijos, kurių reikia demokratiniam gyvenimui. Žinome, kad neapsėsime su vienais rinkimais, bet reikės dar ir dar vienų rinkimų kad įrodytume, jog sistema veikia. Mes labai vertiname ES pripažinimą mums vykdant reformas. Prieš keletą mėnesių buvo, susitiko naujoji ES ir Jordanijos darbo grupė, kuri jį sustiko Amane, buvo aptariamos demokratinių institucijų, pilietinės visuomenės e, užimtumo e, reformos ir daugelis kitų klausimų. Kita mėnesį sueina dešimt metų nuo tada, kai įsigaliojo mūsų asociacijos susitarimas, atveriantis rinkas e, ir darbo rinkas abiejose pusėse. Ir tikiuosi, kad šios galimybės sustiprintos mūsų stipresnė partnerystė ir toliau plėtosis ateinančiais metais. Jordanija siekia nacionalinių tikslų nepaisydama regioninių konfliktų. Tačiau, draugai, taika turi būti užtikrinta, jeigu norime, kad mūsų regionas būtų klestintis ir saugus. Negalime savo leisti dar vienos belaukiančios kartos, dar vienos Palestinos. Prieš dešimt metų Arabijos, ar, arabų valstybės kalbėjo vienu balsu siekdamos teisingos taikos. Mes apsisprendėme žiūrėti ne atgal, o į priekį, siekti susitarimo ir pasiūlyti pripažinimą. Arabų taikos iniciatyva buvo pripažinta visų svarbiausių veikėjų pasaulyje, įskaitant ir ES ir kitų kvarteto narių. Turime, kad ir Izraelis įsitrauktų. Arabų taikos iniciatyva remiasi vieninteliu įmanomu sprendimu. Dvi valstybės viena šalia kitos. Orios ir gebančios spręsti pačios. Tai yra vieni. Palestina, nepriklausoma, kurios sienos būtų 1967 metų ir rytų Jeruzalė būtų jos sostinė. Ir taip pat e, kolektyvinės taikos ir saugumo garantijos Izraeliui. Ir susitarimai pagal jungtinių tautų rezoliucijas. Ir rezoliucija, dėl kurios būtų susitarta, kuri numatytų visus galutinio statuso klausimus, aspektus. Reikia, kad tam pritartų visas musulmoniškas pasaulis. Per dešimt pastarųjų metų buvo kalbama apie 57-ųjų valstybės variantą. Galima pasakyti, kad Galime toliau laukti, bet laiko tam nėra. Arabų pavasaris reikalavo pagarbos žmonėms ir tos pagarbos niekur, to, ta nepagarba nesijaučia niekur taip, kaip e, kalbant apie Izraelio okupaciją. Kuo toliau bus, kuo ilgiau bus statomi statomos gyvenvietės, tuo daugiau kils pavojų ir nežinomybės. Jeigu pasieksime tą ribą, kur nebebus įmanoma dviejų valstybių alternatyva, Izraelis dar labiau nutols nuo realaus saugumo ir prireiks dešimtmečių, gal net visų kartų, kad vėl būtų pradėta kalbėti apie taiką. Jordanija mano, kad veiksmingas taikos procesas yra moralinė pareiga ir strateginis interesas. Ir mes ir toliau sieksime rezultatų. Šiemet Amane mums pavyko e, sugražinti prie dėrybų stalo dėrybininkus. Nebūtų mums to pavykę, jeigu Europos diplomatai nebūtų puikiai pasidarbavę, atgaivindami kontaktus, mobilizuodami paramą ir išlaikydami spaudimą taikai. Ir svarbiausia, išlaikydami rusenančią viltį. Per pastarosius keletą metų ES tapo e, labai svarbiu draugu tiems, kas siekia taikos vidurio rytuose. dėrybos Amane buvo tik pirmieji žingsneliai, suteikiantis e, dėrybų šalims galimybę atnaujinti dvišalius kontaktus. Dabar e, procesui reikia kokybinio šuolio į priekį ir čia be galo svarbi ES partnerystė. ES žengia esminį žingsnį link teisingo dviejų valstybių sprendimo. Jūs suprantate globalius pavojus kilsiančius, jeigu tęsis konfliktas ir taip pat visuotinius taikos privalumus. Jūs turite paramos, kuriant demokratinės, patirties, kuriant demokratinės institucijas, saugumą ir pasitikėjimą. Tikiuosi, kad jūs visą tai, visų tuo pasinaudosite per ateinančias dienas. Draugai, daug tautų viena kaiminystė ir viena ateitis. Tai yra iššūkis Europai ir taip pat vidurio rytams. Tai yra mūsų stiprybė. Kartu mes susidurėme su didžiulėmis problemomis, ar tai bebūtų ekonominės, politikos ar taikos problemos. Sprendimai tų problemų yra sudėtingi, o kelias į priekį sunkus. Tačiau kartu turime valios ir išminties pasiekti savo tikslų. Ir kartu mums gali pavykti. Ačiū. Majestät, vielen Dank für Ihre Rede. Vielen Mūsų didenybė labai ačiū už jūsų kalbą, už jūsų žodžius. Manau, kolego aplodismentai tik patvirtina, kad e, esama didelio sutarimo arba daug bendrų sąlyčio taškų tarp jūsų pristatytų minčių ir Europos, Europos parlamento pozicijos ir jūsų šalies vaidmens visame regione vertinimo. Jūs e, taip pat apie tai užsiminėte, kalbėdamas apie Jordaniją kaip tarpininkę darybose tarp Izraelio ir Palestinos. Dėkojame Jums už pareikštas mintis ir idėjas. Mūsų aplodismentai taip pat patvirtina, kad pasisakome už taikę, e, tvarę, demokratinę ir socialiai teisingą e, santvarką ir vystimasi visame regione ir e, manome, kad jūsų šalis šiame procese vaidins ir vaidina labai svarbu vaidmenį. Labai ačiū.